integracijos proceso. Ir vėlgi suteiksiu žodį tarybos valstybės sekretoriai. Prašau, žodis jums. Mikro. Pone pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami uh, Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, leiskite padėkoti pranešėjai Ulrikai Lunačiak už atliktą darbą Kosovo klausimu ir visam Europos parlamentui už tai, kad e, turime progą diskutuoti šiuo klausimu. Norėčiau pradžioje priminti, jog taryba savo išvadose paskelbtuose 2014 gruodį pažymėjo, jog e, stabilizacijos ir asociacijos surimas su Kosovu įsigalioja, taryba pažymėjo Europos komisijos ketinimą pateikti siūlymus pasirašyti ir sudaryti kuo greičiau, nekenkiant kitoms valstybėms narėms šį susitarimą. Taryba taip pat sveikino tą politinės aklavietės pabaigą ir naujų institucijų sukūrimą. Naujos tos struktūros turėjo imtis kuo greitesnių reformų, remiantis aukšto lygio dialogu su Belgradu. Mes raginome Kosovą susitelkti prie įgyvendinimų aiškiai suvokiamų reformų, kurių reikia, kad būtų galima e, įgyvendinti įsipareigojimus susijusių stabilizacijos ir asociacijos susitarimu progresas buvo ypač svarbus, e, taip pat kalbant apie e, Kosovą ir visą regioną. E, tų konkrečių rezultatų reikėjo pirmiausia piliečiams, nes jie laukia skubių sprendimų. Aiškus politiniai įsipareigojimai turėjo būti priimti, kad būtų galima atremti tuos iššūkius. E, ypatingas dėmesys turėtų būti atkreiptas į teisės valstybės principų gyvendinimą, įskaitant teismų nepriklausomybę ir e, į intensyvesnę kovą su e, korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Džiaugiamės po Kosovo pasiektą pažangą, tačiau norime priminti, jog Kosovui reikia e, užpildyti spragas e, susijusias su dialogu dėl vizų, įskaitant, e, pa, įs, įskaitant tai, jog dabar liberalizavus vizas gali kilti migracijos tam tikros rizikos. Taip pat būtina imtis ekonomikos reformų, spręsti didžiulio nedarbo problemą. E, nes ši problema tampa ypač skubi. E, tokios reformos kaip rinkimų reforma ir viešo administravimo reforma tebėra prioritetas. E, taip pat būtina spręsti e, tautinių mažumų apsaugos klausimą didesnis Europos komisijos dėmesys nacionaliniai re ekonomikos reformo programai taip pat yra taikomas ir Kosovui. Tikimės, kad šis požiūris pasitarnaus kaip pagalba Kosovui, e, numatant savo ekonominių reformų paketą ir įgyvendinant tas reformas. Gerbiami e, Europos parlamento nariai. E, e santykių normalizavimas su Serbija taip Va, tai yra tas rytis, kur pasiekta pažangos. Kosovas turi išlaikyti šį procesą. Dialogas yra svarbiausias dalykas, norint uh, e, abiems siekti europinės ateities ir Serbijai, ir Kosovui. Todėl santykių normalizavimas yra vienas iš svarbiausių uždavinių iškylančių Kosovui. Šiuo požiūriu norėčiau pasidžiaugti tuo, uh, jog aukšto lygio dialogas tarp Belgrado ir Prištinos vasario 9 dieną ir e, teismų reformos ir teisingumo įgyvendinimo e, tam tikri žingsniai, dėl tam tikrų žingsnių buvo susitarta. Būtina kad tos reformos būtų įgyvendinamos, tuo būdu įgyvendinant taip pat ir Briuselio susitarimą. Mes tikimės, kad tai netrukus bus įmanoma. Džiaugiamės tuo, kad e, ministrai pirmininkai, ponas Mustafa ir ponas Vučič sutarė dirbti kartu, spręstami regioninius įvairius uždavinius. Tebe lieka e, labai aktuali nelegalios migracijos problema iš Kosovo. Apie tai kalbama ir jūsų rezoliucijoje. Taryba ir toliau tęs e, stebėseną, kaip Kosovas įgyvendina prisimtus įsipareigojimus, kaip siekia pažangos normalizuodamas santykius su Serbija. Tai reiškia, jog būtina gera valia įgyvendinti visus susitarimus, dėl kurių buvo susitarta, kad Kosovas ir Serbija galėtų e, ir vienas ir kitas žengti europiniu keliu. Tai yra svarbiausias principas, kuris yra pasiūlytas stabilizavimo ir asociacijos susitarime. Ir tai padės plėtoti bendradarbiavimo santykius tarp ES ir Kosovo. Na ir galiausiai Kosovas turėtų ir toliau glaudžiai bendradarbiauti ir aktyviai bendradarbiauti su EULEX, bei aktyviai prisidėti prie to, kad Euleks galėtų pagal atnaujintų savo įgaliojimus atlikti jam tenkančias funkcijas. Kosovo turėtų laikyti prioritetu į e, e, to įsipareigojimo gyventinimą, pagal kurį numatyta specialaus teismo įkūrimas e, kad būtų galima sudaryti darbo grupę, kuri galėtų imtis visų reikiamų veiksmų susijusių su teisinės sistemos pakeitimais. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkė, komisarai Han žodis. Uh, Pane pirmininkė, valstybės sekretorė, garbus nariai. Palankiai vertinu Kosovo Europinės integracijos proceso rezoliuciją. Europos parlamentas ir komisija sutarė dėl Kosovo europinės ateities. Mes um, ir toliau glaudžiai bendradarbiausime su jumis. Norime paremti ponę Lunaček, kuri puikiai atspindėjo Kosovo perspektyvą. Rezoliucijos projekte Kalbama apie ekonominės reformas e, siekiant e, Kosovo konkurencingumo didinimo, e, užtikrinant tinkamas Kosovo piliečių gyvenimo sąlygas ir panaikinant nelegalios migracijos strautus. Šias problemas turi spręsti pats Kosovas. Kosovui dar reikia dėkti teisinės valstybės principus. Visi šie e, aspektai be galo svarbus. Jie bus naudingi Kosovui. Praėjusiu metu Liepos mėnesį baigėsi darybos dėl stabilizacijos ir asociacijos susitarimo. Mes parengėme bendrą tekstą kartu su Kosovo. Kaip jūs žinote, šis susitarimas e, su Kosovu yra visa apimantis ir apima tas rytis, kurios yra įtvirtintos susitarimuose ir su kitomis regiono valstybėmis. Be šio susitarimo dabar yra išverstas susitarimas tarp tarybos ir Kosovo. E, susitarimas bus paskeltas dar šiais metais, o balandžio pradžioje mes pateiksime tarybai savo rekomendacijas. Tikimės, kad tarybai pavyks susitarti dėl susitarimo pasirašymo šio pavasario pabaigoje. O kai um, šį susitarimą pasirašys ponia Mogerini, jis pasieks ir Europos parlamentą, siekiant jūsų pritarimo. Tikimės, kad uh, 2016 metais, tiksliau jų pradžioje, šis susitarimas jau pradės veikti. Aišku, mes pasirengę teikti bet kokią reikalingą pagalbą. Kai tik parlamentas suteiks savo pritarimą, taryba parengs savo išvadas dėl stabilizacijos ir asociacijos susitarimo. Vėliau Tiksliau, e, valstybių narių ratifikavimo procedūros neprireiks. E, šis stabilizacijos ir asociacijos susitarimas pradės veikti nedelsiant. Tai bus be galo svarbus etapas ES ir Kosovo santykiuose. Šie santykiai bus naudingi šaliai E, teiks daug pranašumų ir privilegijų jai, tačiau turės ir tam tikrų įsipareigojimų ir prievalių. Tikimės, kad susitarimo įgyvendinimas bus naudingas abiems e, pusėms, o Europos parlamentas aktyviai dalyvaus šiame procese. Ačiū komisijos e, nariai. Kolegos, 11 val. turi baigtis mūsų posėdis, todėl Aš nepriimsiu jokių klausimų pagal mėlynosios kortelės procedūrą ir noriu paprašyti visų laikytis kalbėjimo laiko. Dabar ponia Lunačiak, trys minutės. Ačiū pirmininkė, tarybos atstovė, komisijos nariai. Noriu padėkoti visiems, visiems šešėliniams pranešėjams už tai, kad mums pavyko susitarti dėl um, gero teksto, tik, kuriam tikiuosi bus pritarta rytoj. Uh, Turiu pasakyti, kad e, pastarasias savaitės e, iš Kosovo per Vengriją į Europos Sąjungą plūdo daugelis e, prieglopščio prašytojų. Ir tai vyko dėl situacijos Kosove. Kosove. Tiesa, džiaugiuosi, kad per pastarąsias keletą savaičių šie procesai pakito. Uh, likščiau um, šalyje buvo paskleistas gandas, kad europietiškoji perspektyva yra iliuzija. Todėl tas prieglopšio prašytojos srautas padidėjo. Aš tikiuosi, kad ateityje e, tiek daug prieglopšio prašytojų iš Kosovo valstybėse narėse nebebus, todėl kad jie turės tą realią perspektyvą. Kaip ir kiti ang anksčiau kalbėję, aš reikalauju labai greito sprendimo e, supaprastintų vizų režimo srityje. E, Jei tas režimas būtų įvestas, šios šalies žmonės nesijaustų tokie izoliuoti, jie tiesiog vyktų Europos Sąjungą ir tada po kiek laiko grįžtų į savo šalį. Aš džiugiuosi, kad komisijos narys Adramopolis pabrėžė, kad Kosovas eina paskutinę savo mylę Ir tikiuosi, kad e, europietiškoji perspektyva jam šią šalį atsivers kaip galima greičiau. Ji ypatingai reikalinga jauniems žmonėms. Korupcija turi būti pažabota naujosios vyriausybės įskaitant e, ir korupcijos e, pažabojimą partijos gretose. Kitokios perspektyvos piliečiai nepriims. Po šešių mėnesių pertraukos e, valstybė juda pažangos keliu, tačiau tik dvi moterys vyriausybėje nereiškia pažangos. Turiu pasakyti dar vieną dalyką. Mes nekalbame apie, apie individualius atvejus. Dialogas su Kosovo yra atnaujintas, tačiau yra vis dar dalykų, kurie turi būti įgyvendinti. Kosovo parlamento nariai dar neturi visiškos teisės dalyvauti kai kuriuose asamblėjose. Tai turi būti pakeista. Taip pat turiu pasakyti, kad penkios valstybės narės vis dar nepripažįsta Kosovo. Čia reikalinga pažanga. Aš džiaugiuosi girdėdama iš komisijos nario Hano, tikiuosi, kad komisija parengs, įdės savo indėlį ir manau, kad visas tekstas susijęs su Euleksu ir korupcijos tyrimu Eulekse bus e, sklandus. Aš tikiuosi, kad rytoj mes pritarsime uh, šiam pranešimui ir atversime duris Kosovai. Ačiū, panas Adaktuson, tačiau salėje jo nemato, todėl pereisiu prie pono Panzerį dvi minutės. Grazie, ringrazio per il lavoro svolto dall'onorevole Lunacek. Ačiū. Ačiū kolegijai Lunacek už atliktą darbą už Kosovo politinių pokyčių stebėseną. Dabar turime rezoliuciją, kur yra tikrai subalansuota ir būtent jos ateityje turime laikytis. Kosovas dabar išgyvena pereinamąjį laikotarpį, pokyčių laikotarpį. Be jokios abejonės mes teigiamai įvertinsime šiuos politinius pokyčius ir naująją vyriausybę. Na, o dabar Toliau tas kelias turi būti tęsiamas, reformos turi būti ryštingai įgyvendinamas. Reikia pagrindinį dėmesį teikti įstatymams, teisingumui ir piliečių teisėms. Be jokios abejonės būtina kovoti su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Taip pat reikia tam tikros politikos tam, kad būtų sumažintas jaunimo nedarbas, reikia ekonominių reformų, kitaip tariant. Reikia išbandyti šią naująją vyriausybę ir pasižiūrėti, ar vyriausybė gali, sugebės dirbti, siekdama nusistatytų tikslų. Na, o ES be jokios abejonės turės padėti jiems tam, kad nusistatyti tikslai būtų pasiekti. Na ir e, dar yra tam tikrų būkštavimų dėl nepriklausomumo teisėjų. Būtent pagal teisingumo sistemos veiksmingumą sprendžiama yra apie valstybę, pačią valstybę. Taigi čia labai svarbus skaidrumas, taipogi siekiant e, einant tiksliau Europos keliu. Kosovas turi pasirinkti demokratijos kelią, na, ir tik tai taip bus užtikrintas stabilumas regione. Ačiū dabar porą minučių ponai Karskiui žodis. Pone pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiama ministrė, gerbiami kolegos. 2005 metais žvalgybos vadovas pranešė, kad Kosovas yra didžiulis mafijos tinklas, kuris stabdo stabilių politinių struktūrų kūrimą. Nepaisant to, tarptautinė bendruomenė pripažino Kosovo nepriklausomybę. Norėčiau pakartoti, kad tai buvo didžiulė klaida. Tai buvo politinė klaida, geopolitinė klaida. Valstybės, teisinės vis principų nebuvo laikomasi. E, tai buvo kriminalinių organizacijų įkurtas konglomeratas, jis nevertas vadintis valstybių. Mafijos klanai valdo ne valstybę, prekiauja heroinu ir iš to kraunasi didžiulius pelnus, taip pat ir žmonių organais. E, vyksta darybos su Serbija ir tuo pat metu mes deramės su Kosovu. Ir reikalaujame, kad Kosovas palaikytų normalius santykius su Kosovu. E, tiesiog tai yra labai naudinga e, skaldant ES. Putinas labai džiaugtųsi, kad e, jeigu mes prarasime Serbiją kaip valstybę narę, tai tuomet visam regionui bus pat, patkenkta. Taigi tas regionas nestabilus. Komisaras kalbėjo apie visą eilę nuolaidų Kosovui. Mes jau pripažinome per nelik anksti šią valstybę. Ir dabar kalbame apie susitarimus ir leidžiame e, savo naudoti kitokias formuluotės, kadangi kai kurios valstybės narės Kosovo nepripažįsta, mes darome dar vieną didžiulę klaidą. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Poniai Vautman žodis dviems minutėms, prašau. Eh, ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, tarybos atstovai. Be jokios abejonės norėčiau padėkoti poniai Lunačiak už puikų puikia ataskaitą, puikų pranešimą. Ji yra tikrai kokybiška ir subalansuota. Kosovas man yra svarbi šalis. Tris kartus e, turėjau progos e, nuvykti į. E, šią, šį, šią šalį kartu su Bel, Belgijos karaliumi ir buvusiu ministru pirmininku Gyverhofstatu. Kaip žinia, karo pasiekmes yra uh, didžiulės. Uh, dar 2014 metais taip pat lankiausi Kosove. Na, ant popieriaus atrodo Kosovas artėja prie Europos, tačiau realiai viskas daug sudėtingiau yra. Liberalų frakcija norėtų, kad būtų atsižvelgta į Kosovo piliečių pažangą reformų kelyje. Taip pat nereikėtų pamiršti ir iššūkių, kurie laukia šios šalies. Na, ir aš asmeniškai ir kolegos liberalai mano, manome, kad Kosovas turi tapti nepriklausomą valstybę, kurią pripažins kitos valstybės. Kosovas yra viena iš skurdžiausių ir labiausiai korumpuotų e, šalių Europoje. 35 procentų nedarbas šioje šalyje yra. Prištinai būtina yra pagalba tam, kad būtų sustiprinta teisinė valstybė, būtų kovojama su korupcija, su. Um, kitais neigiamais iškiniais. Taip pat e, nereikėtų pamiršti, kad pabėgėlių klausimas yra labai svarbus, didžiuliai mastai jo yra trašio tai reiškinio. Na ir taip pat e, piliečiams ir įmonėms turime vėl suteikti norą veikti. Kosovas e, turi tapti ekonomiškai gyvybinga šalimi. Ir mes, liberalai, tikrai remiame visokiojopai šias pastangas. Ačiū. Dabar žodis vienai minutį ponui Krisogonos. Na, metas vėlus. Atleiskite, jeigu netaip jūs jau pavardę. Dėkoju. Daug ES valstybių, įskaitant ir JAV, pa, pakeitė principus laikiau galiojusius Europos Sąjungoje. E, Serbijos teritorija buvo padalinta įkuriant ten ir protektoratą. Kosovo e, problemų sprendimas buvo nuolatinė ES nesėkmė. Regionų e, BVP augo, tačiau visi šie pinigai baigia organizuoto nusikalstamumo e, atstovų kišenėse. E, žmonės tengiasi išvykti, iš ten atvykti Europą. Milijonas du šimtai tūkstančių. 2 e, milijonai 200 tūkstančių žmonių gyveno ten tada, kai problemų surinkimas prasidėjo, dabar jų sumažėjo, žymiai sumažėjo, milijonais. Korupcija ir tebe klesti ten. ES turėtų suprasti, jog visa tai, e, kas vyksta, yra nesėkmė ir reikėtų stengtis dirbti su šiuo regionu labiau. Ačiū, kolega Kastaldo, prašau. Ačiū. 2015 metais mūsų Kosovo kaimynai yra atsidūrę labai sudėtingoje situacijoje jie susiduria su didžiuliu nedarbu. 30 procentų nedarbas, 50 procentų nedarbas yra jaunesnių negu 30 metų jaunimo tarpe. E, ketvirtadalis e, piliečių gyvena žemiau skurdo ribos, taip pat imigracija dar yra e, didžiulė problema. Situacija tragiška. Milijonai žmonių emigravo į Vokietiją. Jie yra nusikalstamų grupuočių kos, iš Kosovo, iš Albanijos aukos. Turime kovoti su korupcija, turime kovoti su organizuotu nusikalstamumu, turime ekonominę ir socialinę politiką atitinkamą vykdyti tam, kad šalis atsigautų. Nes jeigu jau šios šalies žmonės negali šių iššūkių atremti, tai apskritai visos šalies ateitis e, dėl to atsiduria pavoje. Dėkuoju ponai Lunačiak už atliktą darbą, tačiau manau, kad Serbija ir Kosovas kartu turės siekti pažangos ir kartu siekti įstojimo. Nematau kolegos e, salėje, todėl dabar suteiksiu žodį ponui Makalister. Vieną minutę. Gerbiama pirmininkė, gerbiamos ponės, gerbiami ponai, prieš tris savaitės viešėjau Kosove. E, buvau susitikęs su ministru pirmininku Gustava ir e, aptarėme e, šios, šio pranešimo metmenis. Noriu padėkoti poniai Lunačiak už puikų darbą. Prištinoje svarbiausia tema buvo prieglopšio prašytojų iš Kosovo uh, strautai į Europos Sąjungą, ypač e, dėl jų kenčia Vokietija. E, viena svarbiausių priemonių papildomos pasienio kontrolės panašu, kad e, lėmė tik trumpalaikę sėkmę. Kosovo ambasadorė Europos Sąjungoje dabar dalyvauja šiame posėdėje, todėl pasinaudodamas progą pabrėšiu, kad labai svarbi e, samoningumo didinimo kampanija pačioje, pačiame Kosove. Priešingų atveju turiu pasakyti, kad prieglopšio prašytojai neturės jokio šanso Vokietijoje migrantų srautai sumažės, jei e, pagerės ekonominė situacija pačiame Kosove. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Dabar viena minutė ponui Vijoti. Grazie, Presidente. 2014 è stato un anno importante. Ačiū pirmininkė. 2014 metai buvo labai svarbus Kosovai, Kosovai ir jo priartėjimui prie Europos Sąjungos. Buvo stabilizacijos ir sartėjimo sutartis pasirašyta, tačiau be jokios abejonės to nepakanka. Reikia eiti bendrosios rinkos link ir kad kiekvienas galėtų pagrindinėmis teisėmis naudotis. Šia prasme 2014 metai buvo labai svarbus Kosovui. Taip pat LGBTI e, žmonėms svarbi, svarbus metai buvo. Štai pavyzdžiui, pirmo, pirmą kartą buvo paminėta kovos su homofobija diena. Labai džiaugiuosi tuo, kas buvo padaryta regione. Štai pavyzdžiui, Kosove nebuvo jokių kažkokių tai e, priešiškų reakcijų. E, šią dieną. Na, be jokios abejonės progreso dar reikia pasiekti didesnio. Dėkoju ponai Lunačiak už pranešimą ir tikiuosi, kad rytoj plenarnio posėdžio metu sulauksite jūs paramos. Na, o dabar ačiū, sako pirmininkė, dabar vienai minutė žodis ponui Džambatski. Pone pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, gerbiami kolegos, pirmiausia norėčiau uh, pasveikinti ponę Lunaček, kurią aš labai gerbiu, parengus puikų pranešimą. E, daug darbo įdėta, aš buvau šešėlinis pranešėjas. E, turiu pasakyti, kad pranešime apima, apimami svarbiausi pasiekimai, e, taip pat kalbama apie svarbiausius iššūkius. Labai svarbu pabrėžti, kad korupcijos įtarimai, e, narkotikų kontrabanda, e, sunkus nusikaltimai yra minimi. Tačiau mane labiausia neramina tai, kad atsiranda grėsmės pačioje šalyje ir mes turime spręsti kažkaip šią problemą. Ačiū. Dabar ponas Kiučik. Ačiū pirmininkė. Ministrė, 2014 metai buvo svarbus euro integracijos metai Kosovas stabilizacijos ir asociacijos susitarimo darybos prasidėjo, įvyko rinkimai, visi tarptautiniai stebėtojai pabrėžė, kad šie rinkimai buvo demokratiniai ir skaidrus. Nepaisant sunkaus politinio dialogo tarp svarbiausių e, partijų, šios darybos truko šešis mėnesius, vis dėlto vyriausybė buvo suformu, suformuota Reikia užtikrinti teismų reformas, pažaboti korupcijos lygį, kovoti su nusikalstamumu, didinti užimtumą. Todėl taryba turi priimti sprendimą ir pasirašyti pagrindų susitarimą dėl Kosovo dalyvavimo ES programuose. Tai padėtų šalies ekonomikai ir paskatintų jos euro integraciją. Ačiū, ponas Tokios, vieną minutę. Elnök asszony, Koszovó nemrégen ki... Ačiū, pirmininkė. Priešingai nei ta apimta euforija, aš norėčiau pastebėti beviltiškumą, kuris e, kelia neviltį. Matant skurdą ir visas tas problemas, Mm, šios valstybės piliečiai negali džiaugtis nei laisvę, nei ES parama, todėl tūkstančiai jų prieimė sprendimą emigruoti. Politikai yra atsakingi už šį beviltiškumą. Tačiau tarptautinė visuomenė taip pat turėtų prisimti atsakomybę padėdama Kosovui šioje gilėjančioje krizėje. Kosovo vyriausybė gali išspręsti šią situaciją tik siekdama integracijos ir kviesdama išvykusiuosius sugrįžti. Taip pat reikėtų prašyti Serbijos, kad ji e, ne sudarinėtų kliučių tačiau padėtų Kosovui. Ačiū pirmininkė, nutraukė pirmininkė kalbėtoja dabar ponas Molnar. Europa 2000. Pone pirmininkė. 2008 metais Europos Sąjunga e, leido Kosovui paskelbti nepriklausomybę, pripažino ją ir taikos procesas ten prasidėjo. 2014 metais migrantų srautai į ES privertė mus suklusti. Kaip taip atsitiko, kad trečdalis visų gyventojų pasiryžę išvykti iš šalies? Kosovas gali pasirinkti arba skurdą e, šalies viduje, arba bėgti iš šalies ir ieškoti naujos ateities vakaruose. Europa turi prisimti atsakomybę. Ji turi prisimti atsakomybę už visus Kosovo gyventojus, tuos, kurie lieka Kosove ir tuos, kurie atvyksta į Europos Sąjungą. Šiandien Europos Sąjunga um, stebi, kaip e, kraštutinių pažiūrų partijos stiprėja ir pasigauna tam tikras politinės temas kaip savo arkliuką. Europa atsakinga ir dėl ekonominių migrantų ir čia tiek valstybės narės, tiek Europa dar turi daug ką nuveikti. Žodis ponui Kukan, minutė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai Lunačiak už pranešimą. Po tokios ilgos pauzės po rinkimo Kosovo vyriausybė reikia susitelkti prie esminių dalykų susijusių su šalies problemomis. Aišku, kokios bus pasiekmes, jeigu nebus tinkamai gyvendintos ekonominės ir socialinės reformos. Būtina skubiai spręsti ekonomikos vystimosi ir žemo užimtumo problemas e, prieglopščio prašytoje yra tik viena iš pasiekmių tos netikusios politikos būtina laikytis SAA susitarimu ir kalbėti apie vizų e, e, liberalizavimą. E, taip pat būtina, kad prioritetu būtų laikoma kova su korupcija ir organizuot nusikalstamumu. Mes tikimės, kad bus atlikti tyrimai susiję su EULEX. Jei mes norime, kad tyrimas būtų patikimas ir E, objektivus, būtina, kad e, viskas būtų šioje situacijoje tinkamai išsiaiškinta. Dėkui. Kolega Liberatski, minutė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau pasveikinti ponę Lunaček, parengus puikų pranešimą. Aš e, iš komisijos nario supratau, kad procesas vyksta. Šiandien kalbėjome apie tam tikrus trūkių, trūkumus. trūkumus Ir vis dėlto nepaisant tų negatyvių tendencijų, ir ponas Karskis apie tai kalbėjo, esminė problema, su kuria ten susidurėme, tai yra perspektyva, šansas. Kokia perspektyva turėtų būti tai mažai valstybei? Ir tai, apie ką šiandien kalbame, kai kalbame apie galimą narystę Europos Sąjungoje, Tai ir yra perspektyvos davimas jiems. Manau, kad mes skolingi kaip ES tiem žmonėms tą perspektyvą, turint omenyje tas, tuos sunkius dalykus, kuriuos patyrė ta šalis. Dėkoju, pereiname prie spontaniškų pasisakymų. Ponas Bokovič kalbės. Pirmasis. Prašau. Pridružujem se čestitki in zahvali gospe Lunoček za dobro poročilo, ki res. Norėčiau prisidėti prie tų, kurie sveikino pana Lunačiak parengus puikų pranešimą. Jis puikiai parodo, kokia yra reali situacija Kosove. Mes jau aptarėme pranešimą dėl Serbijos. Ir turiu pasakyti, kad pranešimas dėl Kosovo taip pat yra labai puikus. Jame yra pabrėžiamos svarbiausios problemos šiuo metu. Organizuotas nusikalstamumas e, minimas, pabėgėlių problema. Žmonių, kurie ieško geresnės ateities kitur, nedarbo problema. Taip pat norėčiau prisidėti prie visų tų, kurie pabrėžia, kad svarbu yra bendradarbiauti su Serbija, glaudžiai netgi, nes tai yra labai svarbu abiejų šalių ateičiai. Ačiū, dabar Vieną minutį ponas Franzolika. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, džiaugiuosi tą rezoliuciją, kuri buvo tvirtinta FED komitete ir manau, kad tai yra teigiamas žingsnis pirmin. Daugiau pastangų būtina padėti įtvirtinant teisinę e, valstybės principus, kovojant su korupcija ir nusikalstamumu, gyvendinant struktūrinės ekonominės reformos, skatinant e, tvarę plėtrą. Um, Pritariu tam, kas siūlė mano frakcija. Būtinas didesnis skaidrumas, būtinas, būtinė ryštingi vyriausybės veiksmai ir būtina tęsti darybas su e, Kosovu ir Serbija. Mes Rumunijoje pasisakome būtent už tai. Turime padidinti bendradarbiavimą, kovojant su, radika, su radikalizmu ir e, organizuot nusikalstamumu. Būtina taip pat įvertinti, kaip efektyviai reformos įgyvendinamos. Taip pat būtinas didesnis skaidrumas užtikrinant institucijų patikimumą. Ačiū. Dėkoju, kolega Morais. Minutė. Dėkoju. Pirmiausia, ekstremistų islamo veikla Kosove sukūrė daug problemų. Įvyko daugybė areštų regione E, dėl dalyvavimo piliečių veiksmuose Sirijoje ir Irake. Regione e, veikiama labai aktyviai, į Katarą ir Saudo Arabiją išvyksta žmonės norintys prisidėti prie karo veiksmų. E, vyksta ir daug albanų ir to, taip pat Kosovo regiono piliečių gyvena Europoje ir tai taip pat yra pakankamai pavojinga. Būtina užtikrinti, kad nes, nesiplėstų Europoje tos radikalios fundamentalistinės idėjos. Kaip būtų galima suvokti, kad Kosovas bus būsima ES valstybė, o tuo tarpu penkios ES valstybės jos nepripažįsta. Dėkoju. Kosovom su velike reforme. Jukovič. Dėkoju. Kosovas turi atlikti daug reformų, turėtume paremti įžengiantį Europos kelių. Tuo pat metu reikia pasakyti, kad tos reformos yra absoliučiai būtinos. Norėčiau ypatingai paminėti tai, ko neminėjo niekas iki šiol. Ir tai būtų būtinybė saugoti Kosove serbų mažumos teisės. Aš visada pasisakau už mažumų teisių apsaugą. Serbų teisės Kroatijoje taip pat turi būti apgintos. Kosove lygiai taip pat. Kai kalbame apie Balkanų ateitį ir šiandien kalbėjome apie, apie šitą ateitį daugeliu būdų, norėčiau pasakyti, kad visi Balkanai turėtų būti vieną gražią dieną Europos Sąjungoje, nes tai yra vienintelė tinkama ateitis tam regionui. Ačiū. You, madam president ponas kavar ačiū kalbant apie e, čigonų e, paveldą turiu pasakyti kad kosove diskriminuojama romų mažuma e, jie radikalizuojami skursta romams aišku, atsveria naujos galimybės vykti į Europos Sąjungą, tačiau mano supratimu ši diskriminacija taip nebus išspręsta. Romai turėtų visur jaustis gerai ir rinkdamiesi savo tikslinės valstybės. Šie, ši klajoklių bendruomenė uh, turėtų jaustis gerai ir mes turėtume nedaryti spaudimo e, šiam bendru, šiai bendruomeniai ir savo valstybėse, e, kad e, jie nebūtų išstumti. Ačiū ir dabar ponas Korao. Grazie, grazie Presidente. Bene, anche io volevo Ačiū, pirmininkė. Aš norėjau pasveikinti kolegę Lunaček atlikus puikų darbą. Tai yra labai konstruktyvus pranešimas, tik tai taip galiu pasakyti. Prieš tai kalbėjome apie kitas šalis, tačiau Kosovas yra, ko gero, jauniausia šalis, kurią pripažino tik tai penkios ES valstybės iki šiol ir dėl to turėtume gerai pagalvoti apie tai, ką darome. Asociacijos sutartis yra pirmasis žingsnis taip, tačiau nereikėtų to pirmojo žingsnio. E, Tuo pirmuo žingsniu pernelik labai skubėti, nereikia pernelik anksti to daryti, nereikėtų e, destabilizuoti padėties Balkanuose. Mes žinome, kad e, šioje šalyje nusikalstamumas, korupcija e, yra labai rimtos problemos. E, tačiau siūlau pozityviau e, vertinti šios šalies ateitį ir pabandyti šią šalį pritraukti kuo labiau arčiau prie Europos. Ačiū dabar komisijos narys An. Dėkoju už jūsų nuolatinę paramą e, Kosovo iniciatyvams. Šiandienos diskusijos buvo labai konstruktyvios. E, noriu labai padėkoti ir poniai Lunačiak už nuveiktą darbą. E, kuris, kaip suprantu, nebuvo labai paprastas. Kosovas susiduria su struktūrinėmis problemomis, su stagnuojančia ekonomika ir teisinės valstybės e, principų stoka. Tačiau pripažindami Kosovo darybinę poziciją, siūstume labai gerą signalą, pabrėždami, kad ji, e, ši šalis ir toliau turėjo eurointegracijos keliu. Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas turėtų pabrėžti, kad Kosovas e, dar e, turi spręsti kai kurias problemas. Noriu Kosovo ambasadorės akivaizdoje padėkoti už nuveis, nuveiktą um, darbą. Dėkoju už greitą ir veiksmingą reagavimą į e, migrantų srautus. Tas bendravimas yra be galo svarbus Visos e, šios Kosovo pastangos lėmė, jog migrantų iš Kosovo srautai į ES sumažėjo. Tai ženklina tam tikrą administracinių gebėjimų kokybę. Noriu padėkoti ambasadoriai, noriu padėkoti šalies valdžios atstovams, galbūt aš tai galėsiu padaryti ir asmeniškai, todėl kad po dviejų savaičių pats vyksiu ten, kur dalyvausiu vakarų Balkanų šešeto susitikime, kuris vyks Kosove. Manau, kad tai puikus signalas pabrėžiantis, jog Kosovas dalyvauja regiono įvykiuose, Kosovas pats bando siekti didesnio ryšio tarp regionų šalių, užtikrindamas um, klėstėjimą ir ekonomikos atsigavimą visame regione. Noriu padėkoti parlamentui už labai konstruktyvų bendradarbiavimą ir jūsų indėlį rengiant šį pranešimą. Ačiū komisijos nariai ir pagaliau paskutinė valstybės sekretorė Kalnina Lukoševica. Pirmininkė komisijos nariai, ponios ir ponai, noriu padėkoti už šias diskusijas. Europos Sąjunga ir toliau padės Kosovui e, stiprinant e, Kosovo gebėjimus, tačiau, kaip ten bebūtų, daug kas yra pačios šalies rankose, pilietinės visuomenės ir institucijų rankose. Tarybas pripažįsta, kaip svarbu baigti stabilumo ir asociacijos sustarimą su Kosovo kaip galima greičiau. Tai bus labai svarbus žingsnis regiono stabilumo stiprinimo srityje e, atveriantis šiai valstybei euro integracijos kelią ir užtikrinantis reformų pradžią šalyje. Taryba dabar laukia komisijos pasiūlymo, kad būtų tęsiami darbai ir kad taryba galėtų priimti sprendimą, kuris baigtų, tiksliau leistų pabaigti šį susitarimą nedelsiant. Polit Politiniai lyderiai privalo suvokti savo atsakomybę prieš Kosovą ir Kosovo piliečius. Reformos šalyje yra būtinos ne tik dėl ES, tačiau ir dėl pačių Kosovo gyventojų. Dar kartą noriu padėkoti Jums uždėmesį, dėkoju už šias labai svarbias diskusijas. Noriu padėkoti valstybės sekretoriai, kuri baigia mūsų diskusijas. Yra parengta AFET komiteto rezoliucija. Dabar